Dear colleagues, please. Prangus kolegos, prašau susėsti, pradėsime posėdį. Buenos días. Labadiena. Labadiena, ponios ir ponai pradėsime bendrą komiteto posėdį. E, darbo reikalų ir moterų reikalų komitetai kartu posėdžiauja ir aptarinės įvairius klausimus. Tame tarpe ir jungtinį pranešimą, kurį e, rengiame kartu, tai yra susijęs su E, e, derinimu tarp asmeninio ir profesinio gyvenimo. Prieš pradedant diskusijas norėčiau padaryti du pranešimus. Pirmiausia, ponė Marijan Tysen, komisarė, šiandieną bus e, darbo reikalų komitete nuo 15 valandos iki 17.45 bus šnekama apie struktūruotą dialogą su komisija. E, ir e, bus šnekama apie profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrį palankių darbo rinkos sąlygų kūrimą. Taigi bus labai Mm, mums moterims labai nelengva, kadangi mes sugebame būti du kart, du, vienu metu dviejose vietose, tačiau vis tik tai sunku viską iki galo suderinti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kitas jungtinis posėdis e, tarp abiejų komitetų e, bus ne tada, kada numatyta, o 17 birželio nuo 9 iki 10 ryto. Dabar pereiname prie diskusijų susijusių su šiuo pranešimu. Ir pirmiausia, pasisakys darbo reikalų ir moterų reikalų komiteto pranešėja ponė Blinkevičiūtė, taip pat ponė Žmenoka. O tada, kai jos pasisakys, keisimės nuomonėmis su ponė Stalojan ir ponu Servos, kuris kurie sutiko dalyvauti ir kuriem norėčiau padėkoti, kad čia dalyvauja. Pone Brinkevičiūtė, dabar žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Na, iš tiesų, aš pirmiausia dėkoju, kad mūsų bendram jungtiniam komitete e, pristatant bendrą tiek FAM, tiek MPL komiteto parengtą pranešimą dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo e, e pusiausvyros ir palankių darbo rinkos sąlygų kūrimo, profesiniam ir asmeniam gyvenimui dalyvauja ir e, dviejų komisijos direktoratų e, vadovai, nes mums yra labai svarbu dirbti ir bendradarbiauti kartu, e, rengiant šį pranešimą. Iš tiesų šis e, e, bendras pranešimas tai yra mūsų Europos parlamento indėlis, reakcija į komisijos praeitų metų e, vasarą paskelbtą veiksmų planą dėl sprendimų siekiant suderinti asmenį gyvenimą ir darbą, ypač tom šeimoms, kurios augina vaikus, tai kartu yra ir indėlis į komisijos paskelbtą e, viešą konsultaciją ir konsultaciją su socialiniais partneriais. Na, rengiant šį pranešimą mes buvome susitikę su socialinių partnerių, e, profsąjungų, nevyriausybinių sektorių e, atstovais, nes iš tikrųjų buvo labai naudinga išgirsti įvairias pozicijas ir nuomonės, uh, E, todėl manau, kad visi sutarėme, jog siekiant užtikrinti e, lyčių lygybę, padidinti moterų užimtumą, būtina ES e, lygmenių modernizuoti, tobulinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausviros sistemą. Taigi aš trumpai pristatysiu pagrindinius aspektus pagal FAM komiteto kompetencijas, kurie išdėstyti mūsų bendram pranešimo projekte. Uh, E, taigi, pirmiausia, mes turime užtikrinti e, lyčių lygybę ir teisingą šeimos e, pareigų paskirstimą tarp vyro ir tarp moters. Deja, bet mes vis dar turime nusistovėjusi požiūrį, kad darbo ir šeimos derinimo problema dažniau yra pabrėžiama kaip moterų problema, kaip moters atsakomybė, nes joms tenka ta didžiausia šeimos priežiūros našta. Todėl visom priemonėm, tiek teisinėm, tiek neteisinėm, mes turime skatinti pareigų pasidalymą. Turi pirmiausia keistis pačių mūsų žmonių supratimas, mentalitetas šioje srityje. Todėl į lyčių lygybės e, politiką reikia įtraukti kuo daugiau socialinių partnerių, kaip galint daugiau pilietinės visuomenės E, kad valstybėse e, narėse keistų situ, situaciją ir pačios valstybės narės tarpusavėje turi keistis tą gerąją praktiką. Antra, e, praėjo beveik metai, kai komisija atsijėmė motinystės atostogų direktyvos pasiūlymą ir paskelbė veiksmų planą, kurį minėjau anksčiau, tačiau iki šiol neturime jokių konkrečių pasiūlymų. Nors tiek Europos lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių jau imtasi kai kurių iniciatyvų šioje srityje, tačiau dar vis iš tikrųjų mums reikia tolesnės pažangos siekiant užtikrinti bent patenkinamą visų žmonių profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Taigi mes pranešime raginame komisiją, ir džiaugiuosi, kad jos atstovai čia yra, kuo skubiau pateikti motinystės atostogų direktyvos pasiūlymą. Ir kartu su valstybėm narėm užtikrinti, kad moterims būtų mokama už visą tą laikotarpį, kuri trunka tokios atostogos. Antra. Raginam pateikti prižiūrinčių asmenų atostogų direktyvą, kuri sudarytų sąlygas šeimos nariams prižiūrėti priklausomus asmenis Ar tai būtų ligoniai, ar tai būtų neįgalų žmonės, ar tai būtų seni žmonės, kuriems reikalinga priežiūra ir užtikrinti tinkamą tų prižiūrinčių asmenų e, socialinę apsaugą, tam tikrą atlyginimą už jų e, šitą darbą. Trečia, taip pat e, prašom komisiją pateikti pasiūlymą dėl tėvystės direktyvos, kurie būtų numatytos mažiausiai dviejų savaičių pilnai apmokamos atostogos. Ir ketvirta, raginam peržiūrėti vaikų priežiūros atostogų direktyvą ir pailginti minimalę apmokamų atostogų trukmę nuo keturių bent iki šešių mėnesių. Tai yra mūsų konkretus raginimai, konkretus pasiūlymai komisijai dėl keturių teisės aktų, dėl šito paketo. Nes iš tikrųjų jau na, greitai pusėsime Europos parlamento kadenciją, todėl šitie e, dokumentai, teisės aktai, jų projektai yra būtini ir mes jų laukiam kaip galint e, greičiau, kad galėtumėm pradėti prie jų mm, e, dirbti. E, Trečia, pranešimo projekte mes labai didelį dėmesį kreipiam į tai, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos vaikų priežiūrai. Todėl privalome raginti valstybės narės įgyvendinti Barcelonos tikslus ir gerinti galimybės valstybėse e, šeimom e, naudotis kokybiškom, visiems prieinamom ir įperkamom vaikų priežiūros paslaugom. Dar kartą kartuoju, kad būtų kokybiškos, prieinamos, įperkomos paslaugos, tai yra steigti ir gerinti vaikų darželius, iki mokyklinio ugdymo įstaigas, pagaliau užtikrinti vaikų popamokinę e, veiklą. Taigi mes turim e, labai rimtai visi kartu, tiek parlamentas, tiek komisija, dirbant su taryba, ragint valstybės narės naudotis Europos struktūriniais ir investiciniais fondais, tam, kad e, e, e, būtų pagerintos, užtikrintos vaikų priežiūros paslaugos mūsų valstybėse. Pranešime, kaip minėjau, akcentuojam ir šeimos narių priežiūrą, ir slaugą, ir slaugimą. Dažniausiai moteris slaugo savo šeimos narius, tai yra vyresnių žmonės, sergančius žmonės ir vėlgi už tą darbą jos kaip ir nieko negauna kaip netlyginimą ir dėl to jos neturi reikiamo darbo stažą einant į pensiją, todėl jų pensijos mažesnės ir todėl skurdas e, e, didesnis iš karto moterų tarpe. Reiškia, mes šitą problemą turim išspręsti. E, todėl e, pranešime mes e, ir raginam ir prašom komisiją per Europos semestrą pradėti taikyti tikslinius pagyvenusių asmenų ir kitų priklausomų asmenų priežiūros rodiklius, e, panašius kaip Barcelonos tikslus, o kad vyktų šias, šitas procesas, tai kur tu raginam Eurostatą ir Eurofondą rinkti atitinkamus duomenis ir atlikti tyrimus šioje srityje. E, e, dėl pasikartosiu, dėl tikslinių pagyvenusių asmenų ir kitų priklausomų asmenų priežiūros rodiklių, nes neturint tokių mes negalim priimti tam tikrų konkrečių politinių sprendimų. Toliau. E, Deja, bet mes turim kalbėti savo pranešime ir apie blogėjančią demografinę padėtį ES valstybėse, e, kuri iš tikrųjų yra įtakojama na, mažo gimstamumo ir kai, kai kuriuose valstybėse ir netgi smarkiai mažėjančio. Nes pirmiausia, jeigu šeimoms, o ypatingai jei moterims nepavyksta suderinti e, profesinės veiklos su vaikų priežiūra, tai moteris nesiryšta turėti daugiau vaikų arba nusprendžia iš viso jų e, neturėti. Todėl vėlgi labai, labai svarbu užtikrinti tam tikras teisinės priemonės ir neteisinės priemonės siekiant suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Toliau, pranešime atkreipiam dėmesį į dirbančių moterų, ypatingai motinų, skiriamą kokybišką laiką savo. Tai yra galimybė save ugdyti, tobulėti, mokytis, skirti laiko, na, pažiūrėjau, na, kultūrai, teatrui, koncertui, tiesiog skirti kokybišką laiką savo. Be to, labai svarbu, kad moteris turėtų laiko ir savo sveikatos priežiūrai. Tai yra irgi dalykai, kurie yra būtini. O labai dažnai žinom, kad laiko tam pritrūksta, pritrūksta laiko šitiems dalykams, savo sveikatos priežiūrai ir laisvalaikiui. Kadangi dažniausiai, na, dirba moteris dėja, bet taip yra, realybėje dvigubai daugiau, ypatingai dėl šeiminių įsipareigojimų, e, e, e negu, negu vyrai po darbo darbovietį dirba toliau savo, e, savo namuose ir laiko savo nebelieka. Taigi darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimas iš tikrųjų yra labai kompleksinis klausimas, įtraukintis daug sričių, įtraukintis daug aspektų. Todėl aš labai tikiuosi, kad mes dirbdami kartu teiksim tam tikrus pakeitimus ir mūsų parengtam pranešimo projektui, tam, kad turėtumėm jį iš tikrųjų kaip politinį dokumentą, kaip žinę iš Europos parlamento tinkama, kad būtų priimti konkretų sprendimai valstybėse. E, na, iš tikrųjų ir pabaigai noriu tik pabrėžti, kad norint suderinti ir darbą, ir asmeninį, ir šeimos gyvenimą, tikrai nėra vieno visiems tinkamo sprendimo, visiems tinkamo recepto ir kad reikia ieškoti kiekvienam žmogui tinkamos tam tikros pusiausviros siekiant patenkinti ir profesinius, ir asmeninius, ir šeiminius poreikius. Taigi aš tikiu, kad kartu dirbant tai galima surasti tokį sprendimą. Dabar dėkoju uždėmesiu, lauksiu komisijos reakcijos. Tai buvo iš PAM komiteto pusės e, pristatyta dalis, o iš MPL komiteto pristatys mano, mano e, kolegė Tatjana Ždanoka. Ačiū labai. Muchas gracias, señora Blink. Labai ačiū poniai Blinkevičiūtai. Dabar, kaip jau sakėte, e, nuo e, paneždanoka žodis. Senkičia. E, ačiū pirmininkė. Taip kaip sakė Vilija Blinkevičiūtė, mes rengėme daug susitikimų su NVO ir pasiūlymai, kuriuos jūs matote čia patiktus, yra gauti iš įvairių šaltinių. Kovo 22 dieną buvo pradėti e, Pradės pokalbiai šią temą, pirm, pirm, pirmą diskusijos, dėja diskusijos nutraukė tragiški Briuselio įvykiai, bet vis tik darbą reikia tęsti. Ir žinoma, reikia mums dėti kiek įmanoma daugiau pastangų, kad galėtume pagerinti mūsų piliečių gyvenimą. Dabar apie asmeninį ir profesinį gyvenimo derinimą. Na, aš kalbu žimtumo komiteto vardu. Ir norėčiau paminėti, kad mums svarbu ne tik moterų teisės ir ne tik lyčių lygybė. Mes norime kalbėti apie visų asmenų teisės galėti suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą ir galėti įgyveninti savo šeimos E, šeimos pareigas, tuo pačiu nesumažinant jų užimtumo ir nesukeliant savo selinės atskirties rizikos. Nenorime, kad būtų toks pasirinkimas, jog iš vienos pusės galima išlaikyti, užsimti šeimos reikalais, bet likti skurdo rizikoje, o iš kitos pusės gerai gyventi, bet nesrūpinti šeimą. Nenorime, kad būtų tokia dilema. Norime, kad būtų užtikrinama šios pamatinės teisės visiems žmonėms ir reikia kalbėti ne tik apie jaunas, pavyzdžiui, mamas ar tėvus, ar tuos, kurie rūpinasi savo šeimos nariais. Žinoma, ši vaikų priežiūra, motinys atostogos yra labai svarbus dalykas, tačiau tema yra šiek tiek platesnė. Pavyzdžiui, Matome, kad kuriuose valstybėse narėse kartais tėvai neturi teisės būti savo vaikais, ką tik gimutis vaikais, vien dėl to, kad nėra tėvystės tėvams skiriamų, vyrams skiriamų atostogų. Kitas svarbus dalykas. Nebus vieno sprendimo, kuris galėtų visom šeimoms tikti visose situacijose. Todėl reikia numatyti tam tikro lankstumo, kad kiekviena šeima galėtų tinkamai pasirinkti kaip jai geriau pagal savo situaciją suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Ir galimybė pasirinkti yra itin svarbus dalykas, būtent tai mes norime pabrėžti pranešime. Čia pirmiausia kalbame ir apie galimybę dirbti lankstų darbo laiką, taip pat galimybę dirbti nepilną darbo dieną, dirbti nuotoliniu būdu, taip pat, kad būtų lankščiai taikomos tėvystės atostogos, vaikų priežiūros atostogas, kad kiekviena šeima galėtų daryti sprendimus pagal savo situaciją ir galėtų rasti jai labiausiai tinkantį sprendimą, kaip subalansuoti asmeninį ir profesinį gyvenimą. Toliau. Asmenys, kurie rūpinasi šeimos nariais, tai taip pat yra labai svarbi kategorija, tačiau yra mažiau saugomi negu tėvai. Dabar suprantame, kad kartais reikia rūpintis priklausomais asmenimis, kurie nėra vaikai. Ir reikia to rūpintis, tačiau matom, kad yra problemų. Pavyzdžiui, kartais trūksta, tarkime, vaikų priežiūros įstaigų valstybė narėje. Taip pat dar labiau trūksta ir profesionalių globos paslaugų šalyse. Tad kalbėti apie globos ir slaugos paslaugas taip pat yra itin svarbu. Ir čia reikia kalbėti ir apie jų prieinamumą, ir apie jų įperkamumą. Jau atėjo laikas ES imtis veiksmų ir užtikrinti konvergenciją tarp valstybių narių būtent šioje srityje, profesinio ir asmeninio gyvenimo dalinimo srityje. Tai beje taip pat svarbu siekiant užtikrinti tikrą lyčių lygybę, siekiant užtikrinti šeimos E, šeimos gerą padėtį ir taip pat gerinti demografinę situaciją. Toliau. Matome, kad reikia atnaujinti esamus teisės aktus, taip pat reikia atvilgti tai, kad yra trūkumų teisėjų, kurio kai kuriuose srityse. Taip pat reikia gerinti valstybių narių koordinaciją, kad būtų galima užtikrinti vienodas sąlygas vienodas sąlygas, kaip taikomos šios derinimo politikos. Ir čia gali būti, gali būti virš sprendimų. Darbas nepilnu etatu, darbas, darbas e, iš namų. Tačiau tokie sprendimai neturėtų tapti prievolę e, as, asmenims. Ne. Tai turėtų būti galimybės pasirinkti asmenims. Valstybės narės turi, turi užtikrinti galimybę rinktis savo piliečiams. Pavyzdžiui, užtikrinti galimybę rinktis savo darbo laiką, kuris būtų asmeniui tinkamiausias ir kuris geriausiai tiktų jos asmeniai jo darbo situacijai. Ir tai turi tikti tiek moterims, tiek, tiek vyrams, tiek jaunoms šeimoms, tiek pagyvenusiems asmenims. Bet tai kalbant, kas yra svarbiausias dalykas, kurį reikia pasiekti teisinėmis ir neteisinėmis priemonėmis, kurią kalba, apie kurias minime mūsų pranešime, tai yra gyvenimo kokybės pakilimas. Ir čia kalba eina ne tik apie pajamas, tačiau, žinoma, minim, tam tikras pajamų minimas turi būti garantuojamas visiems, kad jie galėtų paremti savo šeimas. Tačiau čia reikia taip pat turėti galvoje ir socialinę įtraukti, ir fizinę bei e, protinę sveikatą, ir na, gyvenimo kokybę bendrai e, asmenį, jo kočio gyvenimo staciją. Tik tokios pagrindinės mintis mūsų pranešime norėjau tik jas truputėlį pabrėžti iš mūsų pozicijos ir dabar lauksiu nuomonių ir pasiūlymų iš komisijos atstovų, bei žinoma ir iš kitų politinių frakcijų narių. Ačiū labai. Muchísimas gracias. Labai ačiū, poniai Ždanokai. Dabar nuo komisijos ponas Servos mm, iš e, darbo reikalų direktorato generalinis direktorius. Labai ačiū už tiktą progą išklausyti pranešimą ir, ir sureaguoti. Taip pat progą pristatyti tai, ką mes dirbame šią srityje, būtent dėl privat, e, asmeninio gyvenimo ir darbo e, gyvenimo balanso. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti pranešimu ir perskaitęs norėčiau pasakyti, jog matome, jog pranešėjai paminėjo daug tų dalykų, kuriuos mes matome kaip svarbius. Ypač trys dalykai svarbus yra. Pirmiausia, tai yra tai, kad matome, jog užimtumo srityje ir atlyginimų srityje vis dar yra iššūkių lyčių lygybei. Matome, kad kai kuriuose valstybėse narise vis dar neligybė yra labai dėlė šioje srityje. Toliau labai svarbu yra suderinti profesinį šeiminį gyvenimą ir labai svarbu užtikrinti geresnį moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Mes supratome, kad tai svarbu yra. Ir aš pabrėžti, kad čia reikia kalbėti apie lygybę. Ir beje, dėl to reikia taip pat užtikrinti, kad vyrai, vyrai tėvai labiau simtų šeimos e, pareigomis. Suprantu, kad parlamentas yra apie tai jau nekartą kalbėjęs. Toliau kitas svarbus dalykas - kokybiškos vaikų priežiūros paslaugos bei priklausomas, manau, priežiūros ir slaugos paslaugos. Tai taip pat ir labai svarbus dalykas. Taigi tikrai manau, kad pranešimas yra parengtas labai gerų laikų, nes kaip tik komisija dabar imasi darbo šioje srityje. Ir taip, tiesa, komisija yra atsiemusi praėjusiais metais motinystės atostogų direktyvą ir tai padarėme todėl, kad pamanėme, jog reikia na, plačiau šį klausimą pažiūrėti, negu buvo pažiūrėta ankstame pasiūlyme iš platesnės perspektyvos viską reikia vertinti. Todėl dabar rengiame naują pasiūlymą. Aš negaliu kol kas visų detalių pristatyti, tačiau noriu paminėti keletą svarbių dalykų, kurie mums bus svarbus. Žinoma, komisija turės priimti sprendimą dėl šio pasiūlymo, tačiau manau, kad jau dabar matome, jog mums kelia surūpinimą tie patys dalykai, kokie jums kelia surūpinimą. Taip pat labai svarbu yra stinti duomenis. Pažiūrėkime duomenis. 14 metais Europos Sąjungoje 63,4 procentus siekia moterų užimtumą, 63,4 procentus, o vyrus 25 procentus. Taigi matome daugiau nei 10 procentų skirtumą, 10 procentinių punktų skirtumą tarp vyrų ir moterų. O pavyzdžiui, šeštaisiais metais prieš finansų krizę skaičiai buvo kitokie. Moteris buvo 62 procentai, 62,2 procento, Taigi reiškia, kad nuo 2006 metų iki 2016 metų realaus pokyčio, realaus pagerėjimo neįvyko. Nes iš esmės skaičius liko toks pat. Na, tikrai blogas tai ženklas ir blogas signalas. Ir matau, norėčiau pabrėžti, kad Europos rodikliai yra blogesni negu kai kurių kitų pažangių šalių. Pavyzdžiui, Šveicarijoje moterų žimtumas siekia daugiau negu 77 procentus. Japonijoje 67 procentus, JAV beveik 71 procentą. Taigi matome, kad mūsų situacija nėra gera lyginant su šiomis šalimis. Tad reikia imtis veiksmų, kaip būtų galima pagerinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Ir pagerinti, ir manau, manau kad profesinės šeimos gyvenimo derinimo gerinimas yra vienas veiksnių, kas gali padėti. Toliau. Kelios pastabos dėl šios procedūros ir taip panašiai dar trumpai pakomentuoti mūsų, mūsų darbą, ką, ką, kuo mes dabar užsimame. Taip, dabar dėl procedūrų. Kaip žinote, jau pradėjome pirmą konsultacijų etapą. Nuo 15 metų lapkričio mėnesio pradėjome konsultaciją su Elnės partneriais. Ir e, konsultuojamės, nes remiame 133 sutarties straipsnių kaip savo teisinių pagrindų ir pagal šį straipsnį reikia, reikalingi yra du konsultavimuose etapai su socialiniais partneriais. Ir socialiniai partneriai gali beje nutarti tarpusavėje priimti kažkokį sustarimą. Taip jau buvo padaryta dešimtaisiais metais, kai buvo priimtas sustarimas dėl vaikų priežiūros atostogų. Šis klausimas taip pat yra labai svarbus, Tad labai svarbu, kad konsultacijos tikrai vyktų, vyktų gerai ir mes jau matome konstruktyvių rezultatų. Kokiegi tie rezultatai iš pirmojo etapo? Na, turbūt reiktų pabrėžti, kad tiek darbdaviai, tiek darbuotojai sutarė, jog reikia pokyčių, kad reikia gerinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir taip pat, kad reikia gerinti galimybės derinti profesinį ir šeimos gyvenimą. Taigi dėl to sutarta. Tačiau, kas kelia sunkumų? Na, nesutarta buvo dėl to, kaip tai padaryti. Ir matome, kad iš darbdavių, tai yra iš, iš darbuotojų pusės, iš profesinės sąjungų pusės, matome, kad jie palaiko naujų teisės aktų pateikimą. Ir jie palaiko, kad visi klausimai būtų sprendžiami naujais teisės aktais. Kita vertus, darbdaviai ir, pavyzdžiui, Business Europe organizacija ir kitos organizacijos, na, nepalaiko, nesidomi galimybę imtis naujų teisėkuros veiksmų. Jie mano, kad esamų teisės aktų pakanka ir jie nori užtikrinti geresnį esamų teisės aktų įgyvendinimą, užuot rengus naujus teisės aktus. Na, žinoma, sprendimai bus primami tik tais per antrąjį etapą, kol kas sprendimai nepriimami, kol kas tik tais abi pusės sprendžia, savo darybinės pozicijas derinasi. Tad manau, kad nereikėtų nusivilti dėl tokios galbūt negatyvios reakcijos per pirmą etapą iš darbdavių pusės. Reikia pažiūrėti, kaip jie reaguos jau per antrąjį konsultacijų etapą. Ir dabar mes rengiame dokumentą, kurį, kurį pateiksime į antrąjį darybų etapą, Taip pat rengėme ir analitinį dokumentą, kuriuo paaiškinsime svarbiausius klausimus antrajam konsultacijų etapui. Ir tą dokumentą išplatinsime iš karto, kai tik baigsime rengti analizę. Toliau. Rengėme taip pat ir viešas konsultacijas lygiai grečiai. Darome tai lygiai grečiai, kad sutupytume laiko. Ir Čia jau tos kitos konsultacijos yra platesnės, ne tik apie teisėkūrą. Taigi tokia dabar procedūra vyksta, jau mes artėjame prie antro konsultavimuose etapo. Ir šis pasiūlymas yra įtrauktas į mūsų darbo programą šiems metams. Tad siekime kuo daugiau iki metų galų ir padaryti. Toliau dar dėl turinio porą pastabų, dėl to, ką mes darome tai norėčiau pasakyti, kad sutinku su pranešėjomis dėl pagrindinių svarbiausių klausimų, kurių reikia imtis. Ir dabar trumpai aptarsiu tuos klausimus, kuriuos mes svarstome. Nesakau, kad mes dėl tų klausimų imsime teis, priimsime teisėkuros sprendimų, tik noriu pasakyti, kad šitos klausimus mes dabar kaip, svarstame kaip svarbius. Ir dėl to tarsime socialiniais partneriais, taip pat ir komisija vėliau spręs, kokių veiksmų imtis ir ar veiksmų imtis šioje srityje. Taigi, kokie tie klausimai? Pirmiausia, motinystės atostogų klausimas. Taip pat e, apmokėjimo lygis ir trukmė. Taip pat darbo vietos apsauga. Tai labai svarbus klausimas. Toliau taip pat e, galimybė maitinti krūtimi, sudarimas ir palengvinimas darbo vietoje svarbus dalykas. Toliau tėvystės e, atostogos. Šitas taip pat svarbus klausimas, kuriame dabar nėra tiesiog aktų. Toliau kitas svarbus dalykas yra vaikų priežiūros atostogos. Dešimtaisiais metais socialiniai partneriai dėl to sutarė ir mes dabar dirbam, dirbam dėl šio. Tačiau dar reikia svarstyti atlyginimo lygį, trukmę, taip pat galimybės derinti vaikų priežiūros atostogas su, tarkim, galimybė dirbti nepilną darbo dieną, su įvairiomis tokiamis sąlygomis, kaip viskas suderinti. Taip pat galvojame apie lankstumo galimybės tiems, kurie rūpinasi priklausomas asmenimis ir kaip tai suderinti su galimybė dirbti dalį darbo dienos arba dirbti nuotoliniu būdu. Ir kaip tai suderinti su būtent su tėvystės motinys atostogomis ir su tėvų ir motinų pareigomis šeimoje. Jūsų komitetai taip pat svarsto šias klausimus. Ir kitas svarbus klausimas yra priklausomų giminaičių priežiūra. Taigi štai šios klausimus komisija svarsto šiuo metu Norėjau tik trumpai paminėti tas temas. Ir komisija priims sprendimą po to, kai socialiniai partneriai bus išsakę jau savo galtinės pozicijas. Ir dabar norėčiau susijęti su socialinių teisų ramščiu. Kovo 8 dieną komisija pradėjo konsultacijas dėl socialinio ramščio. Ir tai labai siesis taip pat ir su uh, profesinio šeiminio gyvenimo derinimu. Taigi tai yra kitas procesas, procesas, kuris vyksta paraleliai ir labai svarbus. Na, bet aš jau dabar baigsiu ir suteiksiu žodį kolegijai. Muchísimas gracias. Labai ačiū, ponai Servus. Prieš suteikdama laiką visiems kitiems debatams ir prieš pabaigiant šį pranešimą, ponė Stola iš teisingumo generalinių reikalų generalinių. Um, ačiū pirmininkė. Gerbiamos pranešėjos, ponia Blinkevičiūtė ir ponia Ždanoka, didelė garbė dalyvauti jūsų posėdėje. Ačiū už iniciatyvą, ačiū, kad parengėte šį pranešimo projektą ir džiaugiuosi, kad šiandien vyksta bendra diskusija. Mes turime apjungti pajėgas, kad galėtume išspręsti šį darbo ir asmeninio gyvenimo klausimą, derinimo klausimą. Tikriausiai kartosiuos. Daug kas jau buvo pasakyta anksčiau. Tačiau tai reikėtų suprasti kaip teigiamą dalyką, nes tai rodo, kad mes mastome taip pat daugeliu klausimų. Pirmiausia, kalbant apie bendro pobūdžio tikslus, tai norėčiau paminėti keletą konkrečių klausimų, kurie jau irgi buvo minėti. Tai yra atostogos, priežiūros e, sąlygos, viešosios konsultacijos. Pirmiausia, leiskite pabrėžti, kad mes pritarėme daugam, kas yra nurodyta pranešimo projekte ir mes mastome labai panašiai kaip jūs. Leiskite pabrėžti vieną dalyką, kuris yra ypač svarbus, kalbant apie naują iniciatyvą ir apie lyčių lygybės tikslą. Ir cituoju, moterys ir vyrai kaip lygus priežiūra teikiantys asmenys. Tai labai svarbu. Pranešimo projekte taip pat yra reikalaujama išspręsti neligybę, kalbant apie mokamą darbą skatinti vienodą pareigų dalyjimąsi, rūpinantis vaikais ir rūpinantis kitais giminaičiais, kad tai būtų ne tik moterų klausimas, bet kad tai būtų daug platesnės, platesnės apimties dalykas. Turime spręsti ir nemokomo darbo, ir mokamo darbo klausimus. Nes jeigu kalbėsime tik apie vieną šių atmenų, nepavyks pasiekti pažangos turime kalbėti ne tik apie moteris, bet ir apie vyrus ir labiau susitelkti į abilytis. Ir ponas Servės paaiškino daug dalykų, bet leiskite pasakyti, kad kaip ir jūs, taip ir mes norėtume turėti labiau visą apimantį požiūrį sprendžiant šiuos iššūkius susijusius su asmeninio gyvenimo ir darbo derimo, derinimu. Mes ES turime teisinę bazę, turime poli, politikos priemonės, tokias kaip stebėsena, stebėsenos priemonės, tačiau tas politinės priemonės reikia atnaujinti nes reikia, kad įvertintume darbo rinkos potencialą ir taip pat turime teikti paramą darbdaviams, kad jie surastų tinkamų įgūdžių asmeni, turinčių asmenų ir žinoma turime kovoti su diskriminacija ir siekti lyčių lygybės. Kaip jau minėta, mes e, nagrinėjame visą dokumentų paketą, kuris, kuriame yra įtrauktos ir teisė, kuros ir neteisė, kuros priemonės iš tikrųjų tai yra ne tik moterų klausimas, moterų dalyvavimas darbo rinkoje, e, vienoda prieiga prie, vienodas vyrų dalyvavimas e, skirstant namų, namų ruošos darbus. Tai yra labai svarbus dalykas ir tikrai vyrai norėtų daugiau laiko praleisti namie. Dėl atostogų tėvystės atostogos ir vaiko priežiūros atostogos yra tie dokumentai, ties kuriais mes susitelktume, kad būtų užtikrinta didesnė pasirinkimo laisvė ir kad šeimos iš tikrųjų galėtų pasidalyti atsakomybę kuo lygiau. Taip pat reikia, dabar nelabai naudojamas tėvystės atostogomis, vienose šalyse naudojamas iš jo įstatymų labiau, kitose mažiau vyrai, tėvai ima tėvystės atostogas, tačiau jų atostogos dažniausiai yra daug trumpesnės nei motinystės atostogos ir sunku patikėti, kad taip yra tik dėl jų pačių pasirinkimo, ko gero taip yra dėl struktūrinių dalykų. Todėl mums reikėtų panagrinėti, kaip būtų galima uh, patobulinti šias priemonės, kad vyrai ir moterys galėtų imti daugiau atostogų. Taip pat reikėtų kalbėti apie moterų grįžimą į darbo rinką ir ponas Servos tai minėjo, nes reikėtų išvengti tos rizikos, kai moterys sugrįžusios į, darbo, į darbą yra atleidžiamos. Priežiūros vietos darželiai, mokyklos priežiūros klausimas tai nesibaigia tuo met, kai vaikas gimsta ir e, vaiką prižiūrėti reikia ne trumpą laiką, viskas tik prasideda tuo met ir reikia ir vyrams, ir moteriams per labai ilgą laikotarpį dalintis pareigomis, kai rūpinamasi nepilnamečiais vaikais. Ir reikėtų taip pat išnagrinėti ir teisėkuros ir neteisėkuros priemonės, uh, apriepiama labai daug klausimų, tokių kaip vaiko priežiūros, galimybė naudotis vaiko priežiūrą, kad tai būtų įperkamos paslaugos. Ir reikėtų pašalinti e, kliūtis dirbti, kitaip sakant, reikėtų pagerinti mokestinius ir e, naudos klausimus, kad jie nebūtų palankės nei vienam iš tėvų. 25 valstybėse narėse sunku rasti vaiko priežiūros įstaigų. Jų yra mažiau nei paklausa, todėl mes turime daryti daugiau, kad padėtume šeimoms, kad jos nebūtų paliktos vienos spręsti šių klausimų. Pranešimo projekte raginate valstybės narės pasiekti Barcelonos tikslų iki 2020 metų. Mes taip pat dirbame tą pačią linkmę. Minėjote ir Europos semestrą kaip vieną iš priemonių visą tai padaryti. Bet jūs kalbėjote šiek tiek apie, apie kitus dalykus. Bet kai dėl vaiko priežiūros, tai mes jau pasitelkėme Europos semestrą. Uh, ir per artimiausius metus irgi dirbsime šią linkmę. Esame pasiūlę ir rekomendavome dešimčiai valstybių narių e, pagerinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir lyčių lygybę. Ta pati darysime ir siūlydame kokybiškas ir įperkamas vaiko priežiūros paslaugas. Lankstumo klausimai. Dirbantys tėvai iš ties turi turėti daugiau lankstumo, kad galėtų geriau tvarkyti savo, savo gyvenimą per visą laikotarpį, kai yra auginami vaikai. Tai jau egzistuoja, tačiau tokia embrioninė forma tai yra įtvirtinta vaiko priežiūros atostogų dokumente. Bet e, reikėtų apskritai globaliau pasižiūrėti į tą dokumentą, nes kai kurie darbdaviai daro daugiau ir pasiūlo tėvams lankščias darbo sąlygas, bet labai daug darbo vietų daugelie darbo vietų vyrauja e, senoviška kultūra, kai reikia būti darbe nustatytas darbo valandas, nepaisant to, kad technologijos jau yra pasikeitusios. Ir dėl to tėvai ir ypač motinos turi išeiti iš darbo rinkos arba turi dirbti ne visą darbo dieną arba darbą reikalaujantį mažesnių įgūdžių. Ir mes matome, kad labai dažnai moterys įstringa tokioje situacijoje, kai dirba ne visą darbo dieną, o vėliau gauna daug mažesnę pensiją. Ir mes matome, kad atotrūkis, pensijų atotrūkis, tų pensijų, kurias gauna vyrai ir moterys, yra apie 40 procentų. Vyrai ir moterys labai dažnai dirba skirtingai. Statistika rodo, kad vyrai paprastai gali dirbti lankščiau ir nekeisdami darbo valandų nei moterys. Ir priešingai daugiausia moterys, kurios, kai turi vaikų, irgi turi dirbti visas darbo valandas. Ir labai tik mažiau kaip 6 procentai vyrų dirba ne visą darbo dieną, kai reikia prižiūrėti vaikus. Bet e, šios e, vaikų priežiūra, senelių priežiūra, demografiniai situacijos keitimasis reikalauja tokių priemonių, kad e, priežiūrą teikiantys asmenys galėtų likti darbo rinkoje. Todėl mums reikėtų panagrinėti e, dokumentą dėl e, priežiūrą teikiančių asmenų atostogų. Dar apie viešasis konsultacijas norėčiau šį beitą pasakyti. Mes ketinome rezultatų rezultatus pateikti vasarą, bet dabar galime irgi informuoti, pateikti šiek tiek informacijos. Mes e, klausėme apie politinės gairias, apie geresnį ES fondų panaudojimą, apie dalyjimas žiniomis, tai yra neteisėkūros priemonės ir apie 800 atsakymų gavome ir maždaug 200, iš 230 organizacijų ir daugiau kaip 500 asmenų. Gavome atsakymus internetu ir 98 e, procentų organizacijų pritarė tam, kad yra tokie iššūkiai. 77 procentai asmenų, kurie atsakė, teigė, kad reikia ES imtis papildomų veiksmų, kad būtų galima išspręsti darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimo klausimus yra didelis prioritetas vaiko priežiūros prieinamumui, e, įperkamumui ir taip pat pagėdaujama turėti lankščias darbo sąlygas. Kuo lab, didžioji dauguma atsiliepusiųjų teigia, kad reikia daugiau ES gairių, kad reikia sustiprinti valstybių narių stebėsenos politiką. 70 procentų tokių atsakymų buvo. Taip pat e, atsiliepusiai teigė, kad reikia daugiau investuoti į vaiko priežiūrą, e, priežiūros e, įstaigas, į pagyvenusių žmonių priežiūros įstaigas, kad būtų pasiektas darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausviros tikslas. Taip pat, kad būtų galima prašyti finansavimo tiems klausimams spręsti mes, ne, mes turėtume tinkamai vertinti tuos iššūkius, su kuriais susidurime. Mes, pas mus yra keturi dirbantys asmenys, kurie išlaiko vieną nedirbantį. Negalima. O 60-aisiais bus du dirbantys asmenys, kurie išlaikys vieną nedirbantį. Todėl reikia imtis veiksmų. Mes turime daryti tai, kas reikalinga. Uh, Mums reikia sustiprinti, užtikrinti moterų ir vyrų lygės teisės darbo rinkoje. Taigi laukiu mūsų diskusijos ir mūsų tolesnio dialogo ir bendradarbiavimo sprendžiant tokį ypatingos svarbos klausimą. Ačiū. <coughs> Eh, muchísimas gracias, señora Stola. Labai ačiū. Manau, kad šie pasisakymai mums padėjo susidaryti platesnę apie aptarimus klausimus. Na ir dabar pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų ir tada pereisime prie visų kitų kolegų, kurie norės užduoti klausimus. Pane Sniecka. Dziękuję bardzo, panie przewodnicząca. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausia, dėkoju pranešėjams už pranešimo projektą. Tikrai labai svarbus dokumentas ir tai tikrai labai gera pradžia tolesnėms diskusijoms. Ir būtent tolesnių diskusijų metu aptarsime tos visus, tas visas problemas, kurias matome ir tą klausimą, kaip suderinti šeimos ir profesinį gyvenimą. Šis galimybė suderinti tai yra pagrindas ateities šeimoms kurti savo gyvenimą Europos Sąjungoje. Ir tai labai svarbu, turint galvoje demografinę krizę Europoje. Tai yra vienas svarbus klausimų dabar. Matome, kad visose Europos valstybėse narėse mažėja gimstančių vaikų ir skaičius jau yra nukritęs žemiau, negu reikia siekiant užtikrinti pastovų populiacijos skaičių. ES vidurkis, kada moteris gimdo pirmą vaiką, kyla. Ir dabar jau vidurkis pasiekia 30 metų. Ir matome tokią tendenciją, kad moteris vėliau nutarė gimdyti pirmąjį vaiką, Lenkijoje dedame pastangas, kad pakeistume šią tendenciją. Ir tai darome numatydami papildomas išmokas už kiekvieną vaiką. Tačiau taip pat manome, kad reikia ir europinių sprendimų. Žinoma, reikia europinių sprendimų, tačiau reikia nepamiršti, kad valstybės narės turi savo situaciją, į kurią reikia atsižvelgti. Kas svarbu yra, tai svarbu tai, kad e, motinystė ir tėvystė negali tapti kliūtimi, e, kliūtimi karjerai. Reikia užtikrinti, kad moteris, pažiūrėjau, galėtų sugrįžti po atostogų į savo darbo vietą. Taip pat reikia gerinti nes, e, darbo sąlygas, darbo laiko egzamo sąlygas, kad pati mūsų visa sistema, užimtumo sistema būtų palankesnė šeimai. Bie labai gerai, kad kalbame ir apie asmenis, kurie rūpinasi pagyvenusiais e, giminaičiais. Ši sritis yra taip pat itin svarbi ir čia tikrai reikia daug ką padaryti. ES visuomenė sensta. Todėl labai svarbu rimtai pažiūrėti šį klausimą ir spręsti įvairias problemas, kurios siejasi su visuomenės senėjimu. Labai dėkoju už pranešimų projektą ir nebėjau, kad puikiai toliau dirbsime šią srityje. Ačiū. Dėkoju. Toliau, EPP vardu. Labai ačiū. Pono Galpets vardu kalbu. EPP pranešė, šiandien pranešė šio klausimo. Taigi mūsų praneš, šiandien pranešėja išsako paramą pranešimui dėl darbo rinkos sąlygų palankių derint pasinį šeiminį gyvenimą kūrimo. Ir pranešė, mūsų šiandien pranešė nori padėkoti abiems pranešėjams už jau įdėtą darbą. Tikrai tema yra labai svarbi. Ir svarbi yra abiems komitetams ši tema ir tikimės, kad rezultatas galinis bus labai geras. Profesinis šeimos gyvenimas ir to derinimas yra labai aptarnėjama tema, labai svarbi tema. Tai yra esminis klausimas, norint įgalinti moteris socialinėme lygyje, užimtumo lygyje. Ir tai taip pat yra pagrindas, kaip užtikrinti, kad šeimos gyvenimas, na, kad būtų galima šeimoje gerai laiką leisti, kad šeima nebūtų pamirštama, kad būtų šeiminis gyvenimas neapleidžiamas. Todėl mūsų pranešėja mano, jog labai svarbu turėti galvoje įvairias priemonės, kurios yra aktualios profesinio šeiminio gyvenimo derinimui. Čia svarbu yra atostogos, taip pat čia svarbu yra ir vaikų priežiūros paslaugos. Tačiau reikia, reikia nekurti naujų platformų, kurios gali kenkti kuris gali, nereikia priimti sprendimų, kurie gali pakengti subsidiarumo principui. Nes vis valstybės narės turi savo sistemas, kurios taikomos motinysės, tėvystės atostogoms, to reikia nepažeisti. Taip pat reikia nesimti tokių priemonių, kurių galiausiai nepalaikys komisija ir taryba. Taip pat mūsų pranešė pabrėžė, kad labai svarbu užtikrinti lygybę tarp vyrų ir e, moterų Tačiau EPP negali palaikyti tų dalių, kur kalbama apie ly lyčių klausimų stebėjimą, gender monitoring. Mums dar reikės apsvarstyti kai kurias šios pranešimo dalis, kad būtų galima išspręsti visus klausimus. Ir aš palaikau mūsų pranešėjos pranešimą, na, mūsų pranešėjos pasakymą, kurį dabar perskaičiau. Ir manau, kad tikrai galtinė tas tai bus labai gera. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Toliau. Alde vardu. Pone Milner. Jos nėra. Taip, nėra. Tuomet Ampel komiteto vardu ponas Kechman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai. Profesinis ir šeiminis gyvenimas, to derinimas tikrai labai svarbi tema. Ir manau, kad ši tema yra gerai atspindėta pranešime, pranešimo projekte. Galime palaikyti pranešėjų darbo metodą, pasiūlymus. Tikrai matome, kad e, problemų kil dėl to, jog moteris labai daug dirba ir joms gali būti sunku suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą, e, profesinės ir šeimos pareigas. Taip pat, kaip buvo minėta, trūksta paskui laiko e, savišvietai, laisvalaikiu trūksta laiko. Tikrai reikia galvoti, ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti na, geresnį klimatą šioje srityje, geresnį situaciją. Ir manau, kad būtent tokio balanso užtikrinimas yra itin svarbus socialinėje srityje, dėl to labai svarbus socialinių reikalų komitetui. Taip pat pasakytina, kad vaikų priežiūra taip pat labai svarbus dalykas ir labai svarbu, kad abu tėvai vienodai dalyvautų priežiūroje. Jau buvo priimta sprendimų dėl vaikų priežiūros atostogų ir jau buvo diskutuojama parlamente dėl to. Tad norėčiau nu, pabrėžti, jog labai svarbu užtikrinti, kad ir tėvai, vyrai pasinaudotų tomis atostogomis. Jeigu vyrai, tėvai rūpinasi vaikais nuo jaunesnio vaiko amžiaus, geriau formuojasi vaikų ir tėvų ryšiai tuomet. Taip pat labai svarbu tinkamai suprasti visas pareigas, kurios tenka tiems, kas rūpinasi kitais asmenimis. Ir darbdaviai turi tai suprasti ir turi numatyti galimybės tai daryti. Ir tuo pačiu nepleisti karjeros. Taip pat reikia nepamiršti naujų galimybių, kurias teikia skaitmeninis pasaulis. Tai teikia daug lankstumo galimybių darbe. Pranešimo projektas yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms. Mes pateiksime keletą pakeitimo pasiūlymų ir, žinoma, toliau diskutuosime šią temą. Ačiū. Ačiū. Ar ponas Gerhė yra? Taip, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą. Labai svarbu, kad šeimos tema būtų nagrinėjama Europos parlamente. Dar kartą noriu pakartoti, pats laikas kurti Europinę šeimos strategiją. Dabar grįžkime prie pranešimo. Man yra tam tikrų problemų su tekstu. Pavyzdžiui, jūs prašote pagrindinės teisės, kad būtų galima sutaikyti šeimininį profesinį gyvenimą. Bet atsargiai, čia mes galime atsidurti ant slidaus skardžio, e, kadangi mm, reikia surasti kažkaip tai pusiausvyrą tarp to šeimininio ir profesinio gyvenimo. Tačiau aš manau, kad čia yra mm, reikalinga europinė strategija. Ir mes čia rizikuojame turėti skirtingą teisę, kuri bus suteikiama į išsilavinimą. Mes žinome, kad moterys kaip motinos dažnai susiduria su papildomomis problemomis ir mes turime labai atsargiai elgtis su tais terminais, kuriuos naudojame, kadangi būti tėvais tai tikrai ne atostogos, tai yra darbas pilna darbo diena. Jūs kalbėjote apie motinystės, tėvystės atostogas, tačiau reikia labai atsargiai e, elgtis, kadangi Vokietijoje bent jau kalbama apie atostogas, urliaup. Tai tėvi, tėvų, tėvystės atostogos tai nėra tokios atostogos, kurios būtų suteikiamos tarsi dirbančiam žmogui. Toliau turi būti užtikrintas subsidiarumo principo laikymasis. Jūs prašote e, kad būtų galima e, pri, e, užsitikrinti įvairias garantijas. Tai aišku, kad tai yra susiję su teise būti tėvais. Taip pat jūs sakėte, kad reikia identifikuoti, ko trūksta įvairiems tėvams. Pavyzdžiui, kiekvienas tėvas, kuris pasiima tėvystės atostogas ir lieka namuose metus arba dviejus, E, tai išmoksta daugybę dalykų, kurie gali būti vėliau darbe būti panaudojami. Dėkoju. Pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už e, pranešimo projektą. Mums tai yra tikrai puikus pagrindas diskusijoms. Mums reikalinga labiau socialinė Europa, kurioje būtų daugiau lygybės tarp vyrų ir moterų ir darbo rinkoje ir derinant šeiminį bei profesinį gyvenimą. Kalbant apie moteris, dar yra vienas politinis momentas ir tą momentą reikėtų sustiprinti. Žinoma, moteris yra labai liečiamos įvairiais aspektais. Tai čia jau reikia į tai pažiūrėti ne vien tik tais pro statistikos prizmę, reikėtų pasižiūrėti ir kiekybinių požiūrių į moteris, kadangi moteris dirba dažnai daugiau negu vyrai, nes jos turi dirbti ir darbe, ir namuose. Todėl čia susidurėme su labai aštre pareigų paskirstimo problema, ir, kuri tikrai kenkia vyrų ir moterų lygybė visose srityse. O kalbant apie tėvystės atostogų direktyvą, tai tas laiko paskirstimas, na, sakykime, Austrijoje, pavyzdžiui, trūksta to laiko tėvystės atostogams ir labai teisingai pabrėžė mano kolega, būti tėvais tai tikrai yra darbas, tai tikrai nėra atostogos, galbūt reikėtų kalbėti apie tėvystės laiką, ne atostogas, kadangi tai yra darbas pilną darbo dieną. E, aš manau, kad vyrų vaidmuo turi būti sustiprintas. Gaila, kad vyrai negali pasimti tiek atostogų, kiek reikėtų Taigi tas klausimas, tėvystės laiko klausimas, ne atostogo laiko būtent ar kažkaip kitaip pavadinti. Aš manau, kad e, galima nueiti dar toliau negu komisija siūlo, galima būtų pateikti teisės aktą, sakykime, motinystės atostogų direktyvą E, kur yra numatyta viena savaitė moteriams ir dvi savaitės vyrams, tai tikrai reikėtų kažkaip padidinti tą laiką. E, manau, kad galima būtų ir finansinių paskatų surasti, pavyzdžiui, mažinant mokesčius, kad tėvai turė, būtų labiau suinteresuoti rūpinti savo vaikais. Pavyzdžiui, e, sakykime, sumažinti pajamų mokestį, gal numatyti didesnę lygybę LGBT šeimoms arba homoseksualioms šeimoms. Aišku, labai svarbus yra klausimas mm, vaiko patekimo į darželius, į mokyklas, čia irgi reikėtų labiau pasigilinti, o kita vertus civilinės visuomenės ir socialinių partnerių įsijungimas į visas diskusijas e, yra labai naudingas ir sveikintinas. Marija Rena. Dėkoju, aš norėčiau prisijungti prie visų kolegų ir padėkoti taip pat pranešėjams už e, pranešimą. Norėčiau sugrįžti prie pavadinimo. Man susidaro toks įspūdis, kad kai kalbama apie derinimą, tai kalbama tik tais apie tėvystę. Ne tik tėvai turi suderinti tėvystę, e, pro, privatų ir asmeninį gyvenimą, e, privatų gyvenimą ir mm, profesinį gyvenimą, nes ne tik tėvai dirba ir jie visi žmonės, kurie dirba, turi e, asmeninį gyvenimą. Todėl apsiriboti vien tik tais tėvais vadinasi riboti diskusiją. Todėl tas suderinimas tarp profesinio ir privataus gyvenimo turėtų būti pabrėžiamas, ne tik tėvų aspektas keliamas, kadangi Aišku, tai yra natūralu, tai kas keriama, kadangi moterys e, turi užsimti ir darbu, ir e, atlikti įvairias e, būtinės užduotis, netgi ir nebūdamos moterimis. E, moterys e, daug mažiau laiko turi, bet jos irgi turi mokytis. E, šalia darbo ir tai daug mažiau joms palieka laiko išsiskleisti, taigi dėmesio čia turi būti traktuojamas ne tėvystės klausimas, o apskritai privatus gyvenimas ir profesinis gyvenimas. Jūs kalbėjote apie konsultacijas. Taip, konsultacijos yra sudarties numatytos. Business Europe nelabai palankiai žiūri į tai, kad mes kurtumėm teisinį uh, E, kažkokį tai instrumentą. Tai dabar klausimas, ar komisija suteiks daugiau laiko e, darbdaviams, kad e, surastų kažkokiu kitokių išeičių, ar tiesiog laikysimės tokio laiko, kokios, koks yra suteikta, kad kažką tai konkretaus pasiektumėm 2017 metais. Aš manau, kad būtų labai gaila, jeigu šios kadencijos metu negalėtumėm uh, kažko konkretaus įgyventinti komisijos pasiūlymu. Nes, pirma, socialiniai e, partneriai ne galės e, pilnai įgyvendinti to, ką galėtų įgyvendinti. Aš girdėjau, kaip komisarė Jūrova pasisakė ir aš manau, kad labai šaunu ir sveikintina, kad ji patimsis iniciatyvos. Pats laikas veiktis, veikti. Maternystės direktyva yra e, nuo 96 metų, dabar pasaulis pasikeitęs ir dar keičiasi, todėl labai svarbu turėti labai konkrečių iniciatyvų šioje srityje. O klausimas būtų konkretus. Ar jūs ketinate laikytis tos darbo tvarkės, kokia yra numatyta, ar ketinate konsultacijoms paskirti daugiau laiko? Toliau jūs sakėte, kad e, tikslas turėtų būti platesnis. Taip, e, parlamento darbas atliktas, e, kalbant apie motinystę, buvo didžiulis, tačiau reikėtų kažkokio platesnio požiūrio motinystės, tėvystės, tėvų atostogos. Ir reikėtų tas visas tris formas kažkaip tai apjungti. Galbūt terminų klausimas čia yra, e, kažkaip kitaip reikėtų pavadinti, bet reikėtų vis tik tais galvoti apie visus žmonės, kurie turėtų suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Mes pamatėme, kad kai neskiriam, neskiriama e, oficialių tėvystės atostogų po vaiko gimimo, tai tėvams sunkiau išsimušti tas atostogas ir pasilikti su vaiku. Aš manau, kad mes turime kovoti dėl to, kad tėvai nuo pat pradžių, nuo pat vaiko gimimo galėtų e, imtis atsakomybės e, vaiko auginimui. Vaiką auginant. Dar vienas dalykas labai svarbus. E, trys dalykai. Trukmė, net perduodamumas kitiems ir mokėjimas. Manau, kad šitie aspektai irgi nebuvo pakankamai gerai išvystyti, komisijai reikia juos įstyti toliau. Įvairios struktūros, kurios rūpinasi, e, žinoma, reikalingos viešosios e, struktūros, tačiau tam reikalingos lėšos. Dėl to mes pasisakėme už tai, kad Europos pusmetyje būtų šis klausimas keliamas, nes Europos pusmetis yra kaip tik tais valstybių narių e, sprendžiamų klausimų sukonkretinimas. Visi socialiniai veiksmai, viskas turi būti įtraukta į, social, į e, Europos pusmetį. Taip pat vaikų garantijos. Taip pat e, dabar yra 22 milijonai vaikų atsidūrusių skurdo sąlygose, o jie skurdo sąlygose gyvena dėl to, kad jų tėvai skursta, todėl reikėtų su skurdu kovoti ir manau, kad tai yra labai susiję viskas ir su minimaliomis pajamomis ir su prieiga prie sveikatos bei įvairiomis organizacijomis, kurios rūpinasi vaikais ir šeima. Todėl reikėtų viskuo rūpintis kompleksiškai, kad galėtumėm reformas atlikti visose valstybėse narėse. Ačiū. Ačiū, ponė Peter. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti pranešėjas imtasi visų veiksmų ir Europos, ir nacionalinių lygmenių siekiant suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą, bet e, to dar reikia pasiekti, nes tai trukdo ne tik asmenims, bet ir visai visuomeniai, kadangi žinoma visiems, kad našiau dirba laimingi žmonės. Ir dažniausiai tik gerai apmokamas darbas yra didžiausia motivacija. Mums reikia, reikalinga darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, kad visi galėtų dalyvauti darbo rinkoje skirtingai savo gyvenimo etapais. Uh, Yra labai daug išsilavinusių moterų, tačiau darbo rinkoje jos vis tiek e, nepakankamai atstovauja ir nėra sprendimų, kurie galėtų prisidėti ieškant profesinio ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Labai dažnai moterys turi palikti darbo rinką arba dirbti trumpesnę darbo dieną, kad galėtų rūpintis vaikais arba kitais šeimos nariais. Ir kai dėl sprendimų, kiek vaikų gimdyti ir ar gimdyti, tai irgi atsispindi demokratinėje situacijoje. Norėčiau paminėti ketvirtas pranešimo straipsnį, kuriame kalbama apie skirtingas šeimas, apie tėvų susitarimus nes nei vienas, nei kitas dalykas nėra ES kompetencija, todėl aš paprašyčiau užbraukti šį straipsnį iš savo pranešimo. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, ko trūksta šiame pranešime ir kas mano nuomonė yra be galo svarbus. Tai, kad asmenys dirbantys paslaugų sektorėje, dažniausiai tai yra moterys, jos kartais dirba tris savaitės visai be laisvadienių, be laisvų sekmadienių ir nurodyta, ir aišku, kad darbas sekmadienį neigiamai veikia darbuotojus, tai sukelia išsekimą, stresus ir psichosomatinės problemas. Ir labai tokie žmonės ne tik neskiria pakankamai darbo savo šeimai, bet e, net ir būdami su šeima būna išsiblaškę ir visa tai neigiamai veikia uh, E, šeimos bendro gyvenimo sėkmę. Taip pat reikia rūpintis ir pagyvenusiais asmenimis. Ir kartais ieškoma pakaitinio darbuotojo Ir kartais šeimoje labai sunku rasti sprendimą, kai vienas gali gauti laisvą dieną, kitas ne. Ir dažniausiai dirbama sekmadieniais, todėl norėčiau paraginti jūs šiame pranešime pabrėžti, kad reikia orumą užtikrinančių darbo valandų ir kad būtų bent viena polisio diena per savaitę sekmadienis. Ačiū, ponė Kotlovska Radievič, prašau. Ačiū pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjas ir visus tuos, kurie dirbo rengdami šį pranešimą, nes mano nuomonė tai yra puikus dokumentas, nors e, visų šimtų procentų to nepasakyčiau, Tai yra puikus dokumentas, susitelkiama ties pačiais svarbiausiais klausimais, kurie prisideda ir prie valstybių narių ir ES vystimosi moterų, dėl moterų emancipacijos. E, moteris prisima dvigubą naštą. Ir jeigu norime išsaugoti teigiamus emancipacijos dalykus ir tuo pačiu išvengti sunkumų, turime nagrinėti ir kitas rytis teigiame, kad yra 10 procentų žimtumo atotrukis ES, tai iš tikrųjų yra problema. Bet jeigu pažvelgtume į 40 procentų pensijų atotrukį, tai yra tikrai labai rimtas klausimas. Ir tos moterys, kurios dir, yra darbo rinkoje, kurios dirba, kurios dirba trumpiau, jos gauna mažesnę pensiją ir dėl to atsiranda tokie atotrukiai ir tai, kad yra 40 procentų pensijų skirtumas tarp vyrų ir moterų. Na, pažvelkime į situaciją namuose. Dėl pareigų pasiskirstimo jis yra labai svarbus. Tas laikas, kuris praleidžiamas namie, jo niekaip negalima prailginti tuo pačiu negalima rūpintis ir savišvieta ir atlikti namų ruošos darbus ir to neįmanoma išspręsti teisėkūros pasiūlymais, tačiau situacija turi būti tokia, kad šeimai būtų lengviau priim, dalintis pareigomis. Iš dalies pritariu darbdavių nuomonė, kurie teigia, kad įmonių kultūra yra daug svarbesnė nei teisėkūros pasiūlymai. Mums labai svarbu pažvelgti į tą įmonių kultūrą ir kaip įmonės vertina e, tai, kad įmonėse dirbantys vyrai ir moterys turi šeimas. Tai yra labai svarbu siekiant suderinti profesinį ir šeimos gyvenimą, tačiau manau, kad uh, reikėtų kalbėti ne tik apie atskiras įmonės ir įmonių pasirinkimus, bet reikia kalbėti apie dokumentus, teisės aktus, kuriuos įmonės privalėtų įgyvendinti. Ir kai kurie teisėjai, kurios pasiūlymai yra būtini. Reikia kalbėti apie asmenys dirbančius namuose, nes šioje srityje reikalingi sprendimai, kurie turėtų būti ne tik institucinio pobūdžio. Daug Europos Sąjungoje yra valstybių narių, kuriuose manoma, kad daugiausia, kad tik namuose galima užtikrinti geriausią priežiūrą, pavyzdžiui, priežiūrą pagyvenusiais asmenimis. Ir labai dažnai šeimos nariai dirba namie, laikydamasi kuo labiau tradicinio šeimos modelio. Todėl Europos komisijai tenka vaidmuo užtikrinti, kad turėtume vieningą, vieningą visų priežiūrą teikiančių asmenų statusą, nes tie asmenys rūpinasi ne tik vaikais, bet ir pagyvenusiais šeimos nariais ir kartais tuo pačiu metu rūpinamasi ir vaikais, ir seneliais. Todėl manau, kad e, toks asmuo turėtų turėti visuotinį, visuotinai pripažintą statusą ir tam tikslui reikalingi teisės aktai, su kurių pagalba būtų galima užtikrinti, kad e, gali būti lankstų sprendimai, kad būtų galima samdyti asmenės, kurie atvyktų į namus ir padėtų atlikti šias pareigas skirtingose valstybėse narėse taikomos skirtingos priemonės, bet mums reikalinga priemonė visai ES, visoms valstybėms narėms ir manau, kad tai reikėtų parengti labai greitai ir tą turėtų padaryti ir komisija ir reikėtų nurodyti pranešime. Taip pat reikalingas reikia įtraukti visus šios klausimus į Europos semestrą, kad būtų atliekama tinkama priežiūra, kad būtų vertinama situacija atskirose valstybėse narėse. Ir štai čia mes prieiname labai, prie labai svarbaus subsidiarumo klausimo. Pritariu tam, kad tėvystės atostogos, motinystės atostogos, vaiko priežiūros atostogos, visi šie dokumentai yra labai susiję su subsidiarumo klausimu. Mums reikalinga teisinė išvada, kuri būtų aiški, kuri e, padėtų užtikrinti, kad mūsų pasiūlymams nebūtų skiriama mažiau dėmesio ir kad jie būtų gyventinti. Ačiū Jums už pasisakymą. Na, o dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams. Buvo užduota klausimų. E, Pone Servos, užimtumo generalinio direktorato vadovas. Prašau. Ačiū pirmininkė, keletas žodžių. Ačiū Jums visiems už pasisakymus. Iš tikrųjų matau, kad e, mūsų nuomonės sutampa ir kalbant apie pranešimo projektą ir siekiant užtikrinti. Ir kitaip sakant, jūsų nuomonė atitinka ir komisijos nuomonė, ar pranešėjų nuomonės. Bet norėčiau paminėti keletas dalykų, keletą dalykų. Pirmiausia, dėl komisijos, dėl ekonominio matmens. Mes turime tokį, tačiau turime turėti ir lygybės matmenį, lygybės tarp moterų ir vyrų lygybės matmenį. Leiskite pasakyti, kad ekonomiškai kalbant yra labai svarbus dalykas. Tai yra prisidėjimas prie valstybių narių klėstėjimo, kad kuo daugiau moterų įsijungtų darbo rinką. Nes puikiai žinote, kad dabar situacija yra tokia, kad moterys yra labiau išsilavinusios Europoje, tačiau jos dirba mažiau. Ir šią problemą turime išspręsti. Kai žvelgiame į valstybių narių pateiktus skaičius, tai matome, kad tos valstybės narės, kuriuose yra mažesnis užimtumo lygis, tai yra tos valstybės narės, kuriuose mažėja darbo jėgos arba dėl amžiaus ar dėl kitų priežasčių. Todėl vien jau kalbant apie ekonominę perspektyvą būtina imtis veiksmų šioje srityje, na ir nauda bus visiems. Taip pat manau, kad labai svarbu, kad šis klausimas liktų semestre. Iš tikrųjų, jis ten ir yra. Kiekvienais metais komisija atlikdama, e, ata, rengdama ataskaitas pagal šalis e, kalba apie lyčių lygybės klausimus, kuriuos reikia spręsti. Ir vienas iš pavyzdžių būtų toks. E, su Malta neseniai įvedė priemonės dėl nemokamos vaikų priežiūros ir iš tikrųjų tai yra tokia priemonė, kuri galėtų būti pasitelkta siekiant pagerinti situaciją. Antras dalykas būtų toks. Kalbame, kad reikia pagerinti profesinio gyvenimo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, bet reikia žiūrėti į platesnę perspektyvą. Mes sustelkėme ties tėvais, bet tikrai pritariu Jums, kad reikėtų kalbėti ne tik apie tėvus. E, tos priemonės, kurias mes svarstume, yra susijusios su darbo organizavimu, su lankstumu, e, kad būtų galima dirbti ir ne visą darbo dieną ir lankščias, lankščiomis darbo valandomis. Ir mes turime visą tai galvoje taip pat. Pritariu nuomoniai dėl to, kad labai svarbios įgalinimo priemonės tėvams. Moterų situacija darbo rinkoje pagerės, kai tėvai prisims daugiau atsakomybės už savo šeimas. Todėl labai svarbu, kad būtų įgalinanti sistema, kad tėvai galėtų labiau rūpinti savo šeimomis. Dabar reikėtų pakalbėti apie terminus. Šis pasiūlymas dėl uh, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros yra įtraukta į komisijos šių metų darbo programą. Tai reiškia, kad komisija įsipareigojo e, pateikti šį dokumentą šiais metais arba vėliausiai kitų metų pradžioje. Tai e, tokiu būdu galiu atsakyti jūsų klausimą, kad mes laikysimės tų griežtų terminų, kuriuos esame nusistatę. Suprantama, turime laikyti sutartyje įtvirtintų nuostatų, mes pradėsime konsultaciją su socialiniais partneriais, po to per šešias savaitės jie galės apsispręsti ir jeigu įmon, darbdaviai pasakys, kad jie nėra suinteresuoti dėrybomis, tuomet komisija turės imtis atsakomybės, bet komisija jau teigia, kad svarbios ir teisėkuros ir neteisėkuros priemonės ir tai komisija jau yra nurodžiusi savo darbo programoje 2016 metams. Taigi kol kas tieks, ačiū Jums už Jūsų paramą ir indėlį. O dabar suteiksiu žodį Tinestolai, Teisingumo direktorato generalinė direktorė. Prašau. Labai ačiū. Na, neturiu ką daug ir pridurti, gal tik porą pastabų. Pirmiausia klausimas dėl atostogų. Na taip, turbūt reikėtų plačiau į tai pažiūrėti, holistiškai. Todėl tikrai palaikau tą, tą mintį, kad jeigu vyrai tėvai išės tėvystės atostogų, tai jie taip pat vėliau bus labiau linkę dalintis pareigomis. Tad manau, kad visas, visus atostogų tipus reikia juos imti kaip paketą tam tikrą, kaip vieną kitą papildant paketą. Toliau, dėl Europos semestro, tai klausimas jau atsakytas, buvo, būčiau aš pasakiusi tą patį. Kas čia yra labai svarbu? Tai svarbu yra turėti tinkamos informacijos ir gerų rodiklių. Ir, načiau, galbūt priminti vieną analogišką dalyką. Pavyzdžiui, teisėje labai svarbu taip pat, kad būtų tinkami rodikliai, kad nebūtų daromas netinkamos išvados. Tai čia taip pat svarbu. Taip pat reikia turėti galvoje, kad reikia žiūrėti ne tik į teisėkuros priemonės, bet ir į neteisinės priemonės. Jau buvo minėta, kad čia labai svarbus yra požiūris, mentalitetas. Taip, svarbu yra šeimoje požiūris, visuomenėje požiūris, tačiau, kad pakeistume tą požiūrį, reikia keisti struktūras, bet iš, iš, iš esmės šie dalykai veikia abiem pusėmis. Taigi reikia pažiūrėti, kaip galima pakeisti, kur galima daugiau investuoti, kokias paskatas suteikti, pavyzdžiui, ir kaip bent, dirbti bendro gėrio labai. Ačiū. Dėkoju. Pone Blinkevičiūtė. Ačiū dar kartą pirmininkė. Na, pirmiausia, aš e, dėkoju e, visiems išsakiusiems savo nuomonę ir mintis šiandienos mūsų posėdžio metu. Ačiū abiem komisijos direktoratų atstovam. Ačiū visiems kolegom ir šešėliniam pranešėjim ir kitiem kolegom, kurie išsakė savo mintis. Mūsų pateiktas pranešimas yra tik projektas. Vadinasi, mes labai nuoširdžiai laukiam papildymų, pakeitimų ir siūlymų, kaip padaryti Europos parlamento poziciją ir pateikti ją tame tarpe ir komisijai, rengiant savo dokumentus, kad ji būtų kuo labiau suderinta, aptarta, naudinga ir įgyvendinama, kad būtų rezultatas. Kokią bendrą išvadą galiu padaryti iš mūsų šiandienos e, diskusijų, kad visi mes sutarėme, e, kad privalome rasti tam tikrus sprendimus derinant savo asmeninį gyvenimą ir savo profesinę karjerą ir darbą. Nepriklausomai nuo to, e, turi šeimos vaikų, neturi šeimos vaikų, yra pavieniai asmenys. Kitaip sakant, mes sakome, kad yra problemų ES valstybėse derinant asmeninį gyvenimą ir derinant profesinę karjerą. E, iš e, pono Servos pasakymo supratau, iš konsultacijų su socialiniais partneriais, kad sako, kad tų problemų yra ir socialiniai partneriai, tiek darbdavių atstovai, tiek darbuotojų atstovai. Sako, kad reikia ieškoti sprendimų, tik priemonės nežinomos kokios, kol kas išsiskiria nuomonė. Suprantama, kad tam reikia daugiau dėrybų, daugiau konsultacijų, daugiau įsigilinti į siūlomus sprendimus ir rasti kompromisą. Kolegos kalbėdami pasakė lygiai taip pat, kad problemų yra ir sprendimo būdų reikia rasti. Ir suprantu, kad 28 narės valstybės yra skirtingos, turi savo skirtingą patirtį, bet gal mes čia Europos parlamente, dirbant kartu su Europos komisija, paskui su taryba atitinkamai, pasiūlysim tuos bendrus sprendimus ir teisėkūrinius, ir neteisėkūrinius, kurie duos tam tikrą e, rezultatą. Nes e, čia atkreipiau dėmesį ir į ponės Astolą pateiktą, pateiktas tam tikras preliminarias išvadas dėl viešųjų konsultacijų, kur jūs pasakėte, kad 77 procentai asmenų atsakė, kad reikia ieškoti sprendimo e, dėl darbo ir šeimos ir asmeninio gyvenimo suderinimo. Vadinasi, mes, Europinės institucijos, turime rasti tokį sprendimą. Kad tai bus lengva, niekas negalvoja. E, tai tikrai nebus lengva, bet mūsų šitos kadencijos Europos parlamentas turi priimti tam tikrą sprendimą, kad situacija keistusi. Ir todėl labai daug tikiuosi, kad komisija uh, turėdamas savo įsipareigojimus, iš tikrųjų juos pateiks ar šių metų pabaigoje, ar kitų pradžioje, tam, kad mes turėtumėm dokumentą, kur galėtumėm dirbti, jį priimti, už jį balsuoti ir pasakyti, kad, e, kad na, sprendimai yra, dabar juos reikia įgyvendinti. Ačiū, manau, kad toliau dirbsim kartu. Dėkuoju, ponė Blikivičiūtė. Toliau steiksiu žodį poniai Žnokai, Empel komiteto pranešiai. Norėčiau padėkoti generalinių direktoratų vadovams, kolegoms. Dauguma jūsų esate nusiteikę teigiamai. Mes lauksime jūsų tolesnių pasiūlymų. Suprantama, pranešime mes turėjome tam tikrų apribojimų dėl žodžių skaičiaus, bet dirbsime su šešėliniais pranešėjais, kad galėtume įtraukti ir daugiau pasiūlymų. Suprantama, tie, kurie kritikavo, daugiausia kalbėjo apie subsidiarumo principą. Bet mes turėtume kalbėti ne tik apie teisėkūrinius pasiūlymus, bet ir apie neteisėkūros pasiūlymus. Kitaip sakant, turime juos abu suderinti ir suprantama turėti galvoje subsidiarumo klausimą. Ir pasitelkti visas priemonės, kad būtų galima pasiekti, pagerinti situaciją kitose daugelie valstybių narių Ir mes abi esame pranešėjos iš naujųjų valstybių narių, iš Baltijos šalių. Ir pavyzdžiui, mano šalyje Latvijoje mes įgyvendiname vaiko priežiūros atostogų direktyvą. Ne tai, kad turėtume problemų didelių, bet tikrai esame, susidurėme su tėvystės atostogų problema ir norėtume, kad būtų pateikti teisėjai kūros pasiūlymai, kad komisija pateiktų tuos pasiūlymus. Taigi ačiū Jums visiems ir tikiuosi konstruktyviai dirbsime ir toliau ačiū. Ačiū Jums. Na, kaip tikriausiai prisimenate, E, tai e, pirmas mūsų jungtinis posėdis vyko tą dieną, kai Briuselėje vyko sprogdinimai, atakos. Ir mes turėjome nutraukti posėdį. Taigi dabar džiaugiuosi, kad įvyko ši diskusija, kad turėjome pakankamai laiko. Esu įsitikinusi, kad rasime sprendimus kad dauguma balsuos už dokumentą plenarinėje sesijoje dėl pakeitimų. Prašome juos pateikti kiek gegužės 30 dienos, o pakeitimus varstysime per kitą užimtumo komiteto darbo posėdį birželio 16 dieną, o FEM komitete balsuosime Liepos 12 dieną, o, o plenarinėje sesijoje bus balsuojama rugsėjo mėnesį. Tai manau, kad pasiekime savo tikslą, kurį norėjome pasiekti. Na, o dabar pasižiūrėsime, kokie bus rezultatai. Taigi ačiū Jums visiems, ačiū žindėliai ir ačiū už šią galimybę surenkti jungtinį posėdį.